Pan przewodniczący! So you're right. Yeah. yeah. Um, let me start from, from the short. Labadiena. Norėčiau perduoti štai tokią informaciją. Griežtai smerkiu išpolį prieš išpolį, kurį įvykdė e, Korejos liaudės Respublika prieš Pietų Koreją. Mane tikrai neramina įvykiai, šiandienos įvykiai Korejos pusęsaliuje. Karinės galios panaudojimas nepadės išspręsti jokių klausimų. Reiktų vengti žmonių aukų. Korejos pusęsalyje ir, ir tame regione. Pusiasalio šiaurė ir pietus turėtų ieškoti testinio sprendimo. Būtent todėl džiaugiuosi e, prezidento Lim Jun Bek e, pareiškimu, kad Pietų Korejos vyriausybė rengėsi, e, rengėsi vengti situacijos paštrėjimo kreipiuosi į Demokratinės Korejos liaudės Respublikos žmonės ir raginu juos nutraukti visus priešiškus veiksmus ir susilaikyti nuo tokios veiklos, kuri dar pablogintų padėti tame pusęsalyje. Būtina, kad, kad tos valstybės žmonės laikytųsi e, pasirašytos paliaubų sutarties. To, to Toliau periname prie